Mm. Teisės reikalų komiteto nariais tapo, kalbant apie, apie peticijų reikalų komiteto atitinkamą prašymą, tai e, jeigu nebus pareikšta jokių prieštaravimų, tai atitinkami paskirimai iki šio, šio, šios savaitės pabaigos bus laikomi patvirtintais pagal žaliųjų ir